Um, good afternoon, dear Labadiena, kolegos, ponios ir ponai. Mūsų posėdis yra transliuojamas viešai, todėl labai svarbu, kad e, internautai per ilgai nebūtų priversti laukti mūsų posėdžio pradžios, nes dabar jau yra 10 po 3. Todėl būtina pradėti posėdį ir turiu pasakyti, kad dabar labai įdomus mūsų darbo tarkės klausimas ateinančiai vienai valandai. Tai yra sustikimas su pirmininkaujančiu Luksemburgo atstovais. Būtent pono, pono, pono Marko Hansenu kuris yra Luksemburgo valstybės sekretorius atsakingas už mokslinius tyrimus. Galiu pasakyti, ponė ministra, kad e, po jūsų ministro pirmininko apsilankimo čia šyryt esame labai patenkinti, kad jūs pas mus atvykote taip pat, nes jūs esate, tai tikiuosi, ne tik už e, mokslinius tyrimus, bet ir inovacijų politiką, tai yra mums labai svarbu, nors kartais gali būti ir dar svarbiau. ITRE komitetas yra atsakingas už šią sritį ir e, artimai bendradavauja su komisijos nariu atsakingu už e, mokslinius tyrimus ir inovacijų politiką. Ir dabar pats laikas sužinoti, kokiegi yra Luksemburgo pirmininkavimo prioritetai šioje srityje. Prašom Jums žodis tuomet. Prašom, jūsų eilė pateikti žanginės pastabas. Merci, monsieur. Ačiū, ponė Pirinkė, gerbėjai komisijos nariai, komiteto nariai, ponės ir ponai. Manau, kad žinote, kad e, nuo Liepos 1 Luksemburgas pirmikavo Europos Sąjungos tarybai jau 12 kartą. Reiškia pristatyti Luksemburgo pirmininkavimo prioritetus mokslinio tyrimų, mokslo ir inovacijų srityje, kurie prisidės e, kaip aš esu įsitikinęs, prie to, kad būtų atlaisvintos investicijos augimui, užimtumui, kas yra, yra prioritetai Luksemburgui pirmininkaujant. Šie prioritetai mokslinio tyrimų srityje yra Europos mokslinio tyrimų erdvės plėtojimas, lyčių lygybė ir tos lygybės integravimas į mokslinius tyrimus, taip pat ir mokslinio tyrimų integralumas. Prieš perinant prie šių temų norėčiau, norėčiau trumpai pristatyti nacionalinę mokslinio tyrimų sistemą Luksemburgė. Turime tris e, viešus mokslinio tyrimų centrus, kurie buvo sukurti praeinto amžiaus 19-20-metyje. Turime universitetą, kuriam 12 metų, turime šiuo metu e, valstybės dotaciją, kuri sudaro apie 315 milijonų eurų per metus ir taip pat 2000 e, e, e, tai yra, turime 3300 mokslininkų Luksemburgija ir labai svarbu įvykį, tai yra inauguruosime Belvalio universitetinį miestelį, tai yra infrastruktūros sukūrimas, kuris kuria koncepciją Tai bus aukštojo aukšto mokslo ir tyrimų centras. Tai yra didelė sėkmė Luxemburgas, nes visi e, viešojo ir privataus sektoriaus e, atstovai čia bendradarbiavo, e, kuo galima didžiuotis. Dabar perinkime prie prioritetų. Europos mokslinio tyrimų plėtojimas yra mūsų vienas prioritetų. Europos taryba pareikalavo jau ne vieną kartą vystyti šią mokslinio tyrimo erdvę. Luksemburgo prisidės e, prie šių tikslų, gerindamas koordinavimą ir suderinimumą ES lygmenių. Pagal Lisabono sutartį mokslinio tyrimų erdvė tampa politikos e, tikslu ir e, komisija ir valstybės narės turi prisidėti prie jos plėtojimo per partnerystę. Nuo 2013 metų komisija pateikė E, kelis, e, kelias ataskaitas še, apie šią sritį, apie tai, kokie rezultatai pasiekti, kokiu imtasi veiksmų. Ataskaitos rodė, kad peizažas mokslinio tyrimų srityje yra fragmentuotas ir e, numatomios kliūtis, kurios trukdo ES geriau pasinaudoti Europos mokslinio tyrimų erdvę. Kad šią situaciją geriau plėtotume, reikia fragmentaciją ir susidaroti su fragmentacija, valstybės narės kartu su komisija, taip pat e, su šalimis per konsulacinį komitetą RAK. E, per paskutinius pusantrų metų sukūrė kelio gairės 15-20 metams. Šios gairės, kurios buvo pritvirtintos e, gegužės 29 dieną, leis valstybės narėms imtis priemonių, kurios pozityviai paveiktų mokslinių tyrimų situaciją ir tai prisidėtų prie Europos mokslinio tyrimų erdvės. E, gairės, e, kurios leis patvirtinti ir valstybių narių gairės, ir konsultacinis e, komitetas numatė iki 15 metų kartu su svarbiausiais rodikliais apsispręsti, koks e, ligmo pasiektas ir kokie konkretus e, prioritetai turėtų būti nustatyti. Dabar, kalbant apie valdymą ir konstatacinės struktūras, leiskite, pana pirmininkė, grįžti prie ketvirtojo e, prioriteto gairėse. Tai yra ta, užtikrinti lyčių lygybę ir šios dimensijos integravimą į mokslinius tyrimus. Ši tema visų pirma užtikrins mokslinio tyrimų integralumą ir e, per mokslinių tyrimų ministrų sutikimą, neformalų sutikimą kitą antradienį, 21 dieną bus aptarta. E, ši tematika yra labai svarbi, kaip e, girdėjome šįrytį, kad parlamento moterų komitetas patvirtino pranešimą, kuris leistų moteriams susidaroti su kliūtimis, kurios kyla mokslinio tyrimų srityje. Ir komitetas vakar patvirtino šį pranešimą e, Liepos 14 dieną. Tai matome, kad ši tema svarbi yra Europos parlamentui. Antras svarbus e, e, aspektas tai yra spaus straipsnis Špygel žurnale, kuris šios semenos, šios, šios savaitės numeryje pristato du Nobelio premijos laureates Moller ir Muzak, kurios aptarė taip pat lyčių lygybės klausimus ir konstatuoja, kad yra daug problemų mokslinio tyrimų srityje šią prasme. Konkurencija, sėkiant e, gauti geriausius talentus pasaulyje, reikalauja, kad Europa e, sukauptų tinkamai žmogiškai kapitalą. Statistika rodo, kad yra nepakankamai atstovaujamos moteris vadovančiose postuose nepakankamai dalyvauja priimant sprendimus. Tai ypač teisinga mokslinio tyrimų srityje, nes moteris čia yra mažuma. Ir per e, e, Luksemburgas numato prioritetinius veiksmus būtent šioje srityje. Norime pabrėžti ypač svarbiausius e, elementus susijusius su lyčių lygybė, institucinių lygmenių, teikiant prioritetus atviram įdarbinimui skaidriai, nediskriminuojant, pagrindžiant visą tai grinai pasiekimais. Tikriausias geriausias e, e, tikslas, e, kad moteris užimtų daugiau vadovaujančių postų. Ir šiuo tikslu Reikia institucinių pokyčių lyčių lygybės prasme ir integruoti šį aspektą į politinės reformas. Baigiant diskusijas e, per e, neformalų ministrų susitikimą, šios e, Šis šio dalykas atsispindės ir e, ministro išvadose. Gerbimiai, e, aš noriu pabrėžti, kad valdymo reforma ir konsultacinių struktūrų reforma, taip pat grupių, kurios yra susijusios Europos tyrimų erdvė, yra vienas iš absoliučių prioritėtų prienikant Luksemburgui. Ir bus teikia didžiu, didž, ypatinga reikšmė, kad būtų gyventintos 29 dieną priimtos e, išvados. Ir iš tikrųjų konkurencijos taryba reikalauja, kad šitie iki metų galo mūsų pirmininkaujant būtų išspręsti šitie klausimai ir kad būtų įvykdyta konsultacinės sistemos reforma, kad būtų didesnė konkurencija ir kad mes atitiktume tą e, sutarimą. Pirmininkantis Luxemburgas e, dirbs bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir komisija, e, siekiant, kad konkurencijos tarybos išvados būtų įgyventintos ir kad būtų peržiūrėta konsultacinė struktūra MTEK ir kad e, kart, dirbtume kartu su MTEC, kad išlaikytume bendrųjų nuostatų Europos tyrimų erdvėje. Ir mes MTEC skirsime didžiulę reikšmę, kad jis vaidintų savo vaidmenį ir kad e, atsižvelgtume į tarybos ir valstybių e, narių nuomonę. E, MTEC skatina konkurencingumą, inovacijas, skatina geresnį bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp įvairių subjektų ir tai padeda sukurti tyrimų, vieningą Europos tyrimų rinką. Gerbėmieji, leiskite man dabar pereiti prie kito mūsų pranikavimo prioriteto, tai yra tyrimų integralumas. E, niekas iš mūsų neneigia, aš esu įsitikinęs, kad yra ryšys tarp e, tyrimų ir ekonominės ir socialinės pažangos didžiulė pažanga, kalbant apie gyvenimo kokybę, sveikatą ir gerovę. Ir kartu su technologinė pažanga gali būti taip, visą taip priskirta moksliniams tyrimams. Per pastarosius dešimtmečius investicijos Europos tyrimo erdvė visose sritise ir ypač diktam, e, tai yra e, mokslas, technologija, inžinierija ir matematika, investicijos nuolat auga. Investicijos yra įrašytas tarp mūsų į mūsų politinius tikslus, tai yra į strategiją ES 2020, numatant nuolatinį ir e, pastovą ir traukinį e, augimą. Ir Europa laikysi šitų ryšių, e, šitų tikslų. Aišku, tyrimai sutelkia didžiulės žinias ir mes siekime, kad žinias būtų panaudotas teisingai ir tikslingai, kad nebūtų laikomasi kažkokių ideologinių, politinių pribojimų. Ir šitas integralumas e, leidžia tyrėjams pasitikėti vieniems kitais ir jų tyrimo rezultatais. Lygiai taip pat svarbu yra visuomenės pasitikėjimas tyrimo sistema ir mm, informatumo didinimas. Ir didžiulė reikšmė į teikiama integralumui ir tarp Luksemburgo svarbiausių tikslų, nes mes skatiname atsakingus tyrimus ir siekiame, kad tyrimų, tyrimai ir inovacijos būtų susiję ir pateiktų galutinį rezultatą. Būtina stiprinti pasitikėjimą, darbusio pasitikėjimą tarp mokslo ir visuomenės ir tai auga. Gerai, svarbiausia, kad keitimasi gerosiamis praktikomis kultūra taptų tyrimų pagrindu. E, Singapūro ir realio e, dokumentai e, leidžia skatinti integralumą tų tyrimų, kurie yra taikomi siekiant užtikrinti sąsajas su visa veikla, tyrimų veikloje ir taip pat su Elgesio kodeksu. Mes visoje Europoje stengsime užtikrinti tyrimų integralumą ir, susi, e, ir atitikimą nacionalinės sistemas. Sutarėme, kad e, mes turime laikytis ir prevencinio požiūrio. E, Tačiau egzistuoja ir e, sutarimas, kad reikia taikyti švietimą, kuris yra skirtas grinai universitetinių lygmenių, e, skirtas trėjams, kad būtų ūkdomas e, naujos trėjų kartos. Ir siekime, kad jauni tyrėjai laikytųsi elgesio kodekso. Ir mes taip pat norime skatinti tikrą tyrimų integralumo kultūrą ir diskutuoti su visais, kad būtų išvengta trūkumo mokslo srityje, kad būtų pabrėžiamas ugdymas, išvietimas visose e, per e, visą tyrėjo karjerą, visų laikotarpių. Tyrimo integralumas leis dalintis gerosiamis praktikomis ir e, su telkti įvairius tyrėjus. Europos komisija, turėdama tradiciją skatinti e, tyrimų etiką, labai neseniai aptarė tyrimų integralumo klausimą. Horizontas 2020 yra pirmoji gairių programa, kuri atspindi tyrimo integralumą. Integralumo principas atsispindi e, Horizontas 2020 dokumente ir tai yra Elgesio kodeksas, Europos e, mokslo fondo Elgesio kodeksas. Ir e, kaip išvados e, praėjusią e, savaitę vyko Luxemburgė ministrų susitikimas. Mes kaip išvadas galim pasakyti tokias, kad konkurencinės tarybos išvados bus įgyvendintos iki gruodžio pirmos dienos. Tikslas yra skatinti valstybės narės taikinti mm, standartizuotą požiūrį ir užtikrinti, kad tyrėjai per visą savo karjerą laikytųsi gerųjų praktikų ir elgesio kodekso, siekiant sutikti, sutelkti visą europinį tyrėjų ugdymo tinklą. Mes taip pat turime parengti suderintas gairės, remintis egzistuojančiais elgesio kodeksais. Gerbėmėje, aš norėčiau baigti patvirtintindamas, kad Luksemburgui pirmininkaujant mes siekime įgyvendinti Žano Klaudytėrio vadovaujamas komisijos numatytą planą ir e, investicijoms bus skirta 115 milijardų eurų. Tai padės mobilizuoti e, lėšas, kurios egzistuoja Europoje ir leis įgyvendinti į projektus, kurie, yra, kurie turi strateginę svarbą ir reikia, kurs Europos pridedamąją vertę. Mes esame įsipareigoję keistis nuomonėmis su konkurencijos taryba ir įgyvendinti jos išvadas iki gruodžio pirmos dienos ir investuoti į tyrimų projektus, siekiant, kad tyrimai ir inovacija būtų viena iš strateginių sričių ir tam bus skirta 2,2 milijardai eurų vykti pagal programą Horizontas 2020 ir kad būtų užtikrintas pakankamas investicijas į, į šitą sritį. Ir e, aš norėčiau padėkoti jums visiems, dėkui uždėmesi. Uh, thank you, thank you, minister. Dėkuoju, ministre, už pranešimą. Jis buvo labai aiškus ir tikslus. ir mums nurodėte visas datas, visus uh, mūsų laukiančius susitikimus ir posėdžius. Mes turėtume toliau uh, užsiimti moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai ir EPP vardu pasisakys Kodik Eiler. Sveiki atvykę į pramonės komitetą. Mes labai atidžiai klausėmės to, ką Luksemburgas E, sakė apie mokslinius tyrimus ir inovacijas. E, šiandieną ir rytoj mes e, turime nuspręsti dėl parlamento pozicijos dėl biudžeto dėrybų 2016 metams. Mes turime tarp institucinį susitarimą, kad bent jau bus numatyta perspek perspektyva atidėti dalį biudžeto 2016 e, metais ir labai įdomu, kaip e, šiemet komisija išnaudoja 150 e, milijonų eurų to neegzist, tos neegzistuojančios maržos ir atideda tam tikrą rezervą pabėgėliams. Tad būtų labai įdomu, ką komisija uh, galvoja apie tai, kai, kas atsitinka, kai nėra bendrojo rezervo numatyta ir kai tam tikra bendros maržos proporcija yra atidedama asignavimų teikimų laikotarpio pabaigoje iki 2020 metų. Ką Jūs galvojate apie tą netitikimą? Viena vertus struktūriniuose fonduose mes prašome valstybių narių, leidžiant struktūrinių fondų pinigus vieną trečdalį jų panaudoti moksliniams tyrimams ir inovaciniai. Inovacijoms tam, kad būtų pasiekta, jog 3 e, procentai visų išlaidų būtų skirta būtent šiai sričiai. Ir tuo pačiu metu pirmininkaujančia valstybė e, mažina e, šias išlaidas skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms e, iki 2 procentų. Taigi viena vertus komisija ragina 3 procentus, kita vertus mes mažiname išlaidas moksliniams tyrimams ir, išlaidom, ir inovacijoms iki 2 procentų. Man sunku suprasti šitą skirtumą. Dėkuoju. Dabar socialdemokratų vardu ponė Kriol. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmin, ministrė, man labai patiko tai, kad e, mokslinės E, Europos mokslo tyrimo erdvėjai didžiausias prioritetas yra būtent lyčių lygybės dimencija. Mes žinome, kad šita tema e, nėra paprasta nei parlamente, nei komisijoje ir daug dėl to diskutuojama. Tad e, aš tik tai noriu palinkėti Jums visokiojo sėkmės. Mūsų frakcija mielai jūs vestų šiuo keliu ir jau ilgą laiką mes reikalavome daugiau galimybių moterims moksliniuose tyrimuose. Ir šita tema jau keliama ir viešuose pirkimuose, skaidrumo srityje reikalavome, kad būtų sudaryta galimybė derinti privatų e, profesinį ir šeimos gyvenimą. Ir mes mielai padėsime jums šiame kelyje ir pasiūlysime savo paramą. Norėčiau paminėti vieną dalyką dėl Europos mokslinio tyrimo erdvės. Per pastarąjį mėnesį mes e, su savo dėrybų partneriais visą laiką kėlėme klausimą, ką mes kaip ES e, suprantame kaip Europos mokslinio tyrimų erdvę. E, manau, yra daugybė neaiškumo šioje srityje, tad būtų labai gerai, jeigu jūsų pirmininkaujančia valstybė įvestų aiškumo šioje srityje ir kad e, įvardintų konkrečius projektus e, ateičiai. Bent jau taip sklaidytumėte vieną neaiškumą. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, ar jūs e, per savo pirmininkavimo laikotarpį vykdysite veiklą Galilėjo Kopernikus programų rėmuose. Ir taip pat dar vienas prioritetas, tai yra ITRA komitetas e, kartu su regionų komitetu kelia klausimą dėl to, kad jau kurį laiką mes esame susitarę dėl tam tikrų lėšų skirimą e, iš struktūrinių fondų mokslinio tyrimų sričiai. Ir E, taip mes e, susijęjame regionų komiteto lėšas su e, Horizontas 2020 programa ir atrodo, kad visos veiksmų programos yra patvirtintos, beveik visos. Norėčiau, kad pirmininkaujančiai valstybė aktyviai stebėtų šitą Horizontą 2020 programą ir valstybės narės parodytų galimybę, kaip tokius projektus galima kurti kartu. Aš manau, kad šitas e, susijimas, tai yra e, mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimas ir bendradarbiavimas su smulkiu ir vidutiniu verslu bei projektais iš 2020 e, horizonto mums yra labai svarbus ir ES čia gali daug nuveikti. Dėkoju. EKR e, vardu ponas Henkel, vicepirmininkas mūsų komiteto. Dėkuoju, ponė ministrė. E, aš esu atsakingas už didelę mokslinių tyrimų e, bendruomenę Vokietijoje. Pas mus yra apie 150 tūkstančių mokslininkų ir tyriejų. Ir turiu pasakyti, kad geriausias, ką mes visą laiką esame, mes visą laiką esame išgyvenę netikrumą e, ir iš nacionalinės vyriausybės, ir iš ES pusės. Ir jau iš dalies jūs e, užsiminėte apie tai e, pastangos dėl horizonto 2020, kad apiplėšti šitą programą yra tikrai e, labai mus e, demotivuojančios. Ir apie tai buvo rūpinamasi daugelįje komitetų. E, pastaraisiais metais šiame parlamente mes buvome visiškai vieningi dėl to, kas neturėtų įvykti. Dabar yra stengiamasi pašalinti, atsisakyti taip pat ir pagrindinių mokslinių konsultantų. Ir e, ką jūs darysite e, su šiais asmenimis per savo pirmininkavimo laikotarpį? E, buvo pažadėtas tam tikras procesas, kuriuo, kurio metu būtų pasirūpinta, jog mokslinė bendruomenė teiktų konsultacijas ir patarimus. Pasižiūrėkite į šitą procesą, ar iš tiesų tai jis yra nepriklausomas, ar bus klausiami, ar į asmenys bus kreipiamasi dėl kitų dalykų, kurie priklauso kitai sričiai. Mes žinome taip pat, kad E, tas 3 procentų tikslas būtų geras, jeigu pirmininkaujančia valstybė visada e, nurodytų, jog mūsų partneriai, pavyzdžiui, JAV išleidžia daugiau. E, pagirkime Švediją, Suomiją ir pabarkime tas šalis, kurios nepasiekė 3 procentų tikslo. Ir kitas dalykas, kuris yra tikrai nelabai populiarus tarp mūsų, tačiau jis man svarbus, man atrodo kad Šveicarija baudžiama dėl referendumo. Ir mes bendradarbiaujame su Šveicarija ir mes norime dabar užšaldyti arba sustabdyti bendradarbiavimą su Šveicarija. Aš turiu paminėti, kad didžiausia didžiausias Europos mokslinių tyrimų projektas vyksta būtent Šveicarijoje. Tad norėčiau, kad jūs atsakytumėte, ką nors man dėl šio klausimo mano frakcijos vardu. Dabar Aldės vardu, kolega Frederik. Ačiū pirinkė, ačiū ministrė, kad pasidalinote prioritetais. E, Godžia tai, kad Luxemburgas nori prioritetus teikti moksliniams tyrimams. Kolegos čia kalbėjo apie tai, kad e, šią kadenciją kaip pasikeitė ES politika mokslinio tyrimų srityje. Ir malonu, kad jūs siekite stiprinti mokslinius tyrimus tuo metu, kai šis komitetas parlamente ypač baiminosi, kad per daug finansavimo bus atimta iš tų E, sričių, kurios turėtų būti rydienos sprendimai ir naujovės. Ačiū už tos gerus prioritetus. Tikiuosi, kad atsiras vėl balansas e, mokslinio tyrimų srityje jums vadovaujant, nes yra daug neramumų ne, dėl to, kad didelės mokslinio tyrimų programos yra peržiūrimas šiuo metu. Keletas pastebėjimų. Pirmiausia, dėl lyčių balanso aš noriu pabrėžti, kad būtina užtikrinti, kad tas netinkamas balansas skirstant mokslinį išteklių, išteklių mokslinio tyrimų išteklių būtų kiek geriau panaudojamas. Antra, turiu detalų klausimą. Susidarėme su viena didžiausių grėsmių e, žmonėje. Tai yra antibiotikų, atsparumas antibiotikams, antimikrobinėmis atsparumas Iš apžvalgų prieš keturis metus žinome, kad 25 tūkstančiai gyvybių per metus užgesta per anksti ES, nes antibiotikai tinkamai nebeveikia. Tai visuomenė kainuos labai, labai greitai. Greitai e, profsąjungos pabus, kad e, supratusios, kad e, jų nariai negaus pensijų, nes daugelis jų negalės dirbti iki pensijos, pensijinio amžiaus, nes jie bus per daug lygoti. O išlaidos socialinius saugos sistemams bus didžiulės. Reikia e, rasti būdą e, spręsti antibiotikų problemas, e, rasti naujus antibiotikus, tobulinti reglamentavimo sistemą, nes jeigu šiandien rasime Naują antibiotiką, tai po 8 metų jam atsiras atsparumas, tai yra labai svarbus klausimai. Galbūt jums vadovaujant galima daugiau dėmesio skirti šiems klausimams, nes šiuo metu yra įdomių iniciatyvų keliose šalise. Jeigu galima būtų suvienyti tas jėgas Europos Sąjungoje, būtų galima padaryti bendrai kur kas daugiau. Ačiū, kolega. Klodas Turmes, Žaliųjų vardu. Ačiū, Ježai. Man labai malonu sutikti antrą mano vyriausybės atstovą. E, sveikas, Markai. Pirmiausia, aš manau, kad Luksemburgo pirmininkavimas puikiai buvo priimtas e, parlamente dėl tos, e, tų prioritetų, lyčių dimensijos, e, mokslinio tyrimų prioritetų. Turiu vieną bendrą pastabą. Kalbėdamas su jaunais mokslininkais, dažnai konstatuoju, kad e, jie turi didelį netikrumą pagal jiems grėsia netikrumas jų, pagal jų kontraktus. Todėl reikėtų kelti klausimą, ar tie mažai apmokami kontraktai, kurie pasibaigia po 2, 3, 4 metų. E, tai žvelgiant, e, ar nereikėtų užtikrinti tos stabilesnės perspektyvos mokslininkams. Aš manau, kad e, blogai, kad nes Junktinės valstijos ir kiti atitraukia tokius mokslininkus iš mūsų ir aš Mm, tikiuosi, kad e, Luksemburgas, kuris kovojo už Marie Curie premiją mokslams ir taip toliau, išplės diskusijas ir šią temą. Antras prioritetas yra mokslinio tyrimo erdvė. Manau, kad tai e, jį turi egzistuoti fundamentaliems tyrimams, tačiau kadangi Europoje kyla daug e, klausimų dėl konkurencingumų, dėl pramonės politikos, reikėtų įsivaizduoti, kaip kurti e, ir taikomųjų tyrimų tarp valstybinę erdvę. Ar reikia, yra specializuotų institutų, taigi kaip šioje srityje galima būtų pasistumėti į priekį. Taip turėtų būti lengva, nes kiekviena valstybė tikisi turėti tam tikrą e, pranašumą ir palaikyti savo, savo rezultatus. Tačiau konkuruojant pasauliniu mastu prieš JAF ar Kiniją galbūt negalima leisti, kad taikomieji mokslininkai išliktų vien tik tai nacionaliame ligmenyje, jos reikėtų pakelėti ir Europos lygį. Integralumas, aš manau, kad be integralumo moksliniai tyrimai neturi jokios ateities. Ir paskutinis dalykas kolega Enkelis ir ponas Eileris taip pat minėjo. Mes visi norime priešintis e, tai blogai idėjai e, iš mokslinio tyrimų srities išimant lėšas, perkeliant jas kitur. Pagal Junkerio investicijų planą yra didelis e, suinteresuotumas, kad Europos investicijų bankas finansuotų mokslinio tyrimo infrastruktūrą. Ir pana Krell sakė, tiltas tarp horizontas 2020 ir struktūrinio fondo turėtų sustiprinti Junkerio planą, nes suderintume biudžeto, struktūrinių fondų ir naujoviškų e, priemonių investavimo lėšas, kad e, plėtotume mokslinę infrastruktūrą. Ir aš tikiuosi, kad pirmkant Luksemburgui reikėtų aptarti šios klausimus, detaliai išanalizuoti tuos e, projektus, kurie finansuojami iš struktūrinių fondų, kad jie būtų, galbūt gautų kažką iš EFSI fondo ir reikia padidinti lėšas mokslam tyrimams ir reikia, kad dalis tų lėšų, kurios buvo na, paimtos iš mokslinio tyrimų, grįžtų atgal. Ačiū už pastabas. E, puikus metas jums, Klaudai, ar ne, nes galite kalbėti ilgiau negu bet kas kitas. Nes jūs esate pačioje Europos širdyje, ne tik geografiškai, bet ir dvasiškai, atstovaujant dabar tarp mūsų tai, e, pirminkaujančio šalį, tačiau viskas baigsis gruodžio mėnesį. Taip, gruodžio mėnesį aš e, vėl būsiu paprastas paukštis. E. Noriu priminti, labai ačiū, kad priminėte Marijos Klados paskirį programą, kuri yra mūsų sens labai svarbi. Pone Kapel. NF vardu. Dėkuoju pirmininkė. E, gerbiamas sekretoriau, man e, tikrai padarė labai didelį įspūdį tai, kad jūs pasakėte, jog Luxemburgas e, per pastarosius 15 metų padidinote e, faktiškai 12 kartų nuo 27 iki 250 milijonų e, eurų skiriamą sumą moksliniams tyrimams ir e, inova, inovacijoms. Reiktų pasinaudoti Luksemburgo geriausią praktiką. Taip Taigi, tad tokiu atveju mes tą 2 procentų kvotą iki 2020 metų tikrai pasiektume. E, manau, kad e, pirmininkaujančioje valstybė rodo labai gerą pavyzdį. Mes toliau e, turime padirbėti Europo, Europos mokslinio tyrimo erdvės apmokesnimo srityje. Reikia parengti, kuo manoma greičiau, ir elgesio kodeksą, kurį reikia integruoti į mokslinius tyrimus ir taip pat labai svarbus klausimas yra um, lyčių lygybė. Reikia uh, užtikrinti lyčių lygybę uh, mokslinio tyrimų srityje. Aš uh, perskaičiau jūsų prioritetus ir um, paskaičius juos matome, kad uh, labai dažnai um, moterims, kurios užima vadovaujančias pareigas, uh, dažnai trūksta konsultantų. Ir jeigu jos turėtume, turėtų konsultantus, tai turėtumėte, turėtų geresnius karjeros, geresnės karjeros galimybės. E, Latvijos pirmininkausioji valstybė e, pradėjo kurti e, konsultacinę struktūrą, era konsultacinę struktūrą ir, pateik, ir iki gruodžio pirmos turi būti pateiktas konsul, pasiūlymas dėl to ir todėl manome, kad labai svarbu, e, jog būtų atsižvelgiama į, e, tiks, į, į humanitarnių ir tiksliųjų mokslų e, pasiekimus. Ir taip pat taikomieji mokslai turi būti atspindėti valdysenoje. Mes turime rasti tokius sprendimus, kurie būtų artimi verslo praktikai. E, ryte mes girdėjome, e, buvo, buvo pokalbis su kitu ministru, kuris e, kalbėjo apie skaitmenizavimą. Tačiau mums atrodė kažko trūksta. Tai yra, kaip pamokslinius tyrimus ir inovaciją galima būtų susijęti su, su skaitmeninimu. Mes šiame komitete daug dirbame šioje srityje ir manau, kad lab, labai naudinga e, tai yra praktika decentralizacijos ir mokslinių tyrimų srityje. Tikiuosi, kad apie šios klausimus mes pakalbėsime vėliau, tačiau aš noriu paklausti, kaip jūs rasite išteklių moksliniams tyrimams ir plėtrai ir kokias konkrečias priemonės tam planuojate. Dėkoju. Politinių frakcijų e, vardu jau pasisakė visi kalbėtojai, dabar e, atskirai kiekvienas savo vardu. Pone Mirkomen, dėkoju. Aš savo vardu ir pasisakysiu. Dėkoju ponui Hansen už e, pristatymą. Galbūt Luksemburgas ir maža valstybė, tačiau tai yra geras pavyzdys mums visiems. Mes žinome, kad esate labai aktyvūs. Jūsų studentai Luksemburgė buvo labai aktyvūs Jie dalyvavo įvairiuose mainų programuose, pavyzdžiui, Erasmuso. Ir jie yra labai geras pavyzdys visiems europiečiams. Aš manau, kad visa Europa turi būti paraginta dalyvauti Erasmuso ir kitose mainų programuose. Jūs e, susikoncentruojate į pagr... E, teisingus dalykus, tai yra lyčių lygybė, lygybė ir panašiai, tai yra labai svarbi tema. E, džiugu, kad jūs norite skatinti talentingas moteris daryti karjerą, džiugu, kad jūs tam darote uh, tam kreipiate dėmesį. Daug ką čia reikia nuveikti. Taip pat yra gerai, kad jūs koncentruojatės į pagrindinius tyrimus ir Europos mokslinius tyrimus. Visą tai reikia, tą visą idėją dėl Europos mokslinio tyrimo erdvės reikia išplėsti. Uh, Mes, kai žiūrime į pasaulio geriausius universitetus, tai nedaugelis e, Europos universitetų yra tame sąraše. Pavyzdžiui, paimkime 20 geriausių, tai tik 20 Europos universitetų yra, e, tai tik keturi yra tarptų 20, visi kiti keturi Europos universitetai yra e, tarptų 20, o visi kiti yra iš JAV. Taip pat buvo kalbėta apie Horizontas 2020 programą, mums jie yra Mm, žinomas dalykas, mes labai rūpinamės dėl to, kad ten mažinamas biudžetas. Taip pat labai svarbu susitelkti į bazinius tyrimus ir iš verslo pusės ir inovacijų pusės. Mes visada turime gerų idėjų ir gerus mokslinius tyrimus, tačiau nemokame šitų idėjų parduoti. Taigi, ką turėtume padaryti su tuo ir ar turite kokiu nors planu norint dirbti su šia inovacijų ir verslo sritimi per savo pirmininkavimą. Ačiū, ponas Tošanovskis. Se připojuji ke kolegům s poděkováním, že lucemburské předsednictví. Děkuji. Labai gerai, kad pirmininkaujantis Luksemburgas taip pat skiria eh, dėmesio eh, labai svarbiai temai, tai yra tyrimams ir inovacijoms. Jūs suprantate, kad gera kokybė tyrimų srityje ir perdavimas šitos kokybės į, į tikrovę, į įgyvendinimą, tai užtikrina valstybių narių konkurencingumą. Reikia tyrimų įvairiose srityse, taip pat tarp jų ir energetika, energetikos sąjunga, nes be tyrimų ir be sprendimų bus sunku eiti pirmin. Aš e, aktyviai dirbau universitete savo valstybė narėje ir kaip e, jau buvo pasakyta, manau, kad lyčių lygybė yra turi tarstantinį poveikį. Turime užtikrinti, kad jauni talentingi mokslininkai turėtų pakankamą socialinį saugumą ir būtų užtikrintas mobilumas toje aplinkoje, kur jie dirba. Manau, kad tai yra esminis tikslas Europoje, kaip mes žiūrėsim talentus, ar tai būtų e, vyrai ar moteris, man tai nėra skirtumo tiesą pasakius, bet kaip mes išlaikysime šitos talentus, kaip mes sukursime jiems sąlygas. Nes aišku, jauni žmonės turi vairių įsipareigojimų, šeimos įsipareigojimų ir panašių dalykų. Ir taip pat norėčiau pritarti kolegoms, kurie sako, kad mes kovojame už Horizontas 2020, tai yra kovojame už tai, kad būtų skirtas finansavimas šiai programai. Mane stebina, kad dabar staiga mes e, kišamės į šitą biudžetą ir turime skirtingus prioritetus. Mes teikiame, kad nežinome, kada šitie pinigai sugrįž. Čia kažko trūko, turbūt e, kaip kalbėjom apie talentus e, ir horizontą 2020. Mes lyginamės su Amerikos tyrėjais, aš kalbu apie mm, finansavimą, e, tai čia sunku lygintis. Dabar e, kolega. Dėkuoju pirmininkė, ponė ministrė, jūs kalbėjote apie savo prioritetus per ateinačius šešius mėnesius, kurie man tikrai patinka, jie yra esminiai, tačiau mano nuomonė jūs praleidote vieną labai svarbu esminį klausimą. Tai yra prioritetas, kurie jau anksčiau reikėjo mm, laikyti labai svarbiu prioritetu. Tai būtent tam tikra tyrimo grupė, kuri yra susijusi su saugumo ir gynyba, kaip žinome, Horizonte 2020 Šitie klausimai e, e, dėl nėra iš, išaiškinta. Ir šitie tuos klausimus manau, kad reikėtų ir į, į dabar įtraukti ir tiesiog sutvarkyti ir juos aišku, e, paskelbti. Na, žinote, yra kartais sunku, nes trūksta esminių tyrimų. Saugumas yra labai svarbus klausimas ir galbūt reikėtų pakviesti institutus, saugumo gynybos institutus, dirbti ties šiuo klausimu ir galbūt reikėtų kryptis į Europos tyrimų centrą, Galbūt tai būtų vienas iš jūsų prioritetų. Dėkuoju. Povič. Dėkuoju už pasisakymą. Ponas Marten. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimas sekretoriai. Aš nesu liuksemburgietis, bet mes esam kaimynai. E, gyvenu labai netoli nuo Luksemburgo ir e, jau šiandien visą dieną aš klausiausi įvairių Luksemburgo ministrų, aš e, buvau, išklausiau užimtumo ministrą ir e, čia tikrai labai svarbus klausimai, kaip skatinti kūrybingumą, naujas technologijas, skaitmeninimą Europoje. Ir, na, labai gaila, galbūt aš, na, šiek tiek ne, ne, neįsipaišau į aplinką, bet galėtume, galbūt galėtumėte pateikti konkretų pavyzdį iš jūsų mąstymų ir kurie mums leistų įsitikinti, kad baigiant jūs pirmininkavimą, Europa, tyrimo Europa eis tinkama krypme, tinkamais bėgiais, kaip sakoma, nes mm, visi pateikia puikias idėjas e, ir galiausiai pasipraėjus šešiems mėnesiams mes grįžtam į pradinę padėtį. Tai ar galima šiek tiek konkrečiau pasakyti, ar jūs turit kažkokių konkrečių minčių, ką Europa turėtų konkrečiai pasiekti. Ačiū. Uh, thank you very much. Labai dėkuoju, gerbimas kolega. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Tai tiek, taigi dabar e, paprašysiu išsakyti savo pastabas ar atsakymus, jeigu galim. E. Pone pirmininkė, dėkuoju e, už galimybę atsakyti į klausimus ir pastabas ir galbūt tai nėra labai įprasta, bet aš vis dėlto norėčiau pasveikinti e, du kaimynus, e, sveikinu ir e, kolegą iš Luxemburgo, Klodą, dėkui, kad atėjote ir išsakėte savo pastabas. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems ir kalbėjusioms, kurie išsakė savo mintis ir komentavo mūsų programą, Liuksemburgo pirmininkavimo programą. Tikrai labai svarbu žinoti e, parlamento idėjas, mintis ir e, mes atsižvelgsime jūsų pastabas e, per mūsų pirmininkavimą. Yra vienas bendras nuogastavimas, vienas nerimas. Tai yra, galim visą tai apibūti skirtingais terminais. Ir kalbėjome apie pasirinkimą, apie, apie tai, kad e, fondai yra skirti horizontai 2020, bet kad jie buvo panaudoti kitiems tikslams ir jeigu galima, aš Čia e, norėčiau pasakyti, kad yra neutralumas pirmininkaujančios valstybės ir, aišku, mes, vis dėlto mes, kaip liuksemburgiečiai, mes suprantame tą jūsų nuogastavimą, kad tie pinigai galėjo būti paimti, pavokti ir panašiai. Na, aš e, noriu pasakyti, kad mes tikrai apie tai kalbėsime, keisimės nuomonėmis ir iki gruodžio mes tikrai e, dalinsimės informaciją ir taip pat e, bus darbo grupė, kuri dirbs kartu su MTEC ir praneš e, tai, kas yra padaryta, kokios investicijos buvo atliktas valstybėse narėse, kad tie pinigai buvo tikrai investuoti į tyrimus ir inovacijas. Ir taip pat e, siūlyčiau kad gruodžio pirmą dieną mes dar kartą kalbėtume ir pasikeistume nuomonėmis šią temą. Džiugiuosi, e, galėdamas išklausyti pana Krael, Ferelik, pana Skapelė, Virkunen, pana Tašanovskį, kurie pritarė mūsų temams, e, mūsų darbotarkės temams. Manau, kad tai yra labai svarbios temas, svarbus klausimai, kurias traukiame į mūsų darbotvarkę ir manau, kad reikės apie tai kalbėti ir per ateinančius metus, o ne tik tai per tą laiką, kol Luxemburgas pirmininkaus. Panas Henkel, kad atsakyčiau jums, mm, Šveicarija galėtų dalyvauti pirmame ramstyje ir tai spindėtų vieną iš jūsų išėkštų nuogastavimų. Klaturmas mm, e, iškelia klausimą dėl keitimosi, dėl, dėl mainų, e, inovacijų tyrimų pasaulio ir taip pat ryšio su, e, su įmonėmis. Ir antrasis ramstis Horizontai 2020 e, sutikė pirmenybę pramonė ir tikrai reikėtų vėlgi svarstyti šitą temą, ką mes ir darom nacionaliniu lygmeniu, kad būtų tas socialinis ekonominis poveikis ir kad mes išspręstume šį klausimą. Toliau Aš norėčiau padėkoti jums už jūsų mintis, už jūsų indėlį. Ir aš e, tikiuosi, kad ir pirmininkavim Liuksemburgui mes keisimės nuomonėmis ir išsakysim visus rūpeščius ir e, klausimus, kuriuos e, išsakė, pavyzdžiui, šiandien ponas Eller. Ir aš turiu pasakyti, pasitarti su kompetentingais asmenimis. Aš nesu, neturiu visų kompetencijų, aš pasiklausiu su, pasikalbėsiu su finansų ministru, kad jis galėtų atsakyti klausimus dėl biudžeto. Pone Kril e, uždavė klausimą dėl Galileo programos. Dėlgi tai nėra mano kompetencija, bet pana Šnaider, viceministras pirmininkas, vice premjeras jis e, apie tai galėtų atsakyti ir manau, kad ir toj bus posėdis, kuris dalyvaus ir jūs atsakys į, į jūsų klausimą, e, tinkamą atsakymą jums. Na ir mes, aišku, laikomės ir mums skirto laiko, taigi dėkuoju visiems dalyvavusiems, dėkuoju už vaisingą diskusiją ir e, pasinaudosim jūsų mintimis kad galėtume atsakyti visus klausimus ir pana Martan klausimą, kad mūsų kad mes galėtume išsiųsti optimistinį e, signalą visiems. Dėkuoju. Uh, thank you very much. Uh. Ačiū ministrė už jūsų e, pasisakymą. Tai tikrai vienas svarbiausių įtrė komiteto prioritetų, nes mes labai rimtai apie tai mąstame ir norėtume rasti tą išeimo iš krizės strategiją, nes atsigavimas po krizės nepakankamas dalykas, reikia išeiti iš krizės. 3,5 procento BVP augimo e, lygį pasiekti turime e, naujoviškiau viską daryti verslui, mažam vidutiniam verslui, pramoniai, informacinių ir komunikacijos technologijų sektoriui e, reikia stiprėti energijos sektorius taip pat. Daromės dėl transatlantinės partnerystės sustarimų ir turint tokias kainas, kokias dabar yra už energiją, sėkmės ateityje nepasieksime. Tai viskas susijęs su naujovėmis mūsų komitete. Kosmoso politika taip pat mums svarbi. Taigi, ačiū, kad atvykote pas mus ir ko geriausios sėkmės pirmininkavimo metu per artimiausius pusę metų. Labai ačiū. Uh, Dėl kolegos. Mėly kolegos. Komisaras Kanijėtė yra Europos parlamente nuo trečios valandos, tačiau jis kol kas negali ateiti pas mus dar kokias 15 minučių. Kiek žinau, panas kandidatė turėtų mus pakviesti kavos. Tiesą sakant, kolegos, turiu trumpą informaciją. Jūs komisaras kandidatė yra užblokuotas Envi komitete. Dieve mano. Envi blokuojantis komitetas. Aš nenoriu demonstruoti jokios agresijos aplinkosaugai mūsų komitete, bet mums reikia palaukti 15 minučių, taigi pertrauka.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 me any Hello Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your seat. Mėly kolegos, prašom susėsti. Kaip ir Tour de France pranešimas. Komisijos narys jau eina į mūsų salę ir bus čia po pusės minutės ir iš karto pradėsime, prašom susėsti. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai. Komisaras atsakingas už klimato veiksmus ir energiją, ponas Migėlis Arijas Kanietė, jau su mumis po labai sunkaus posėdžio Envi komitete, kiek žinau mes jūsų sąskaitą išgerėme kavos, ponia komisarė. Na, dabar perinant prie rimtos diskusijos. E, vasaros paketas dėl elektros rinkos dizaino ir mažminės rinkos. Keitimasis nuomonėmis su jumis, komisarė, kaip žinote, šiandien komisija patvirtino vasaros paketą su dviem komunikatais Naujas elektros rinkos dizainas labai svarbu, tačiau dar svarbiau, svarbiau galbūt yra komunikatas dėl naujo pasiūlymo energijos vartotojams Europoje. Naujas pasiūlymas Europos energijos vartotojams. Labai įdomi tema ir prašom dabar Jums žodis, pane komisarė. Ačiū, ponė Pirinkė, kolegos. Atsiprašau, kad pavėlavau, tačiau buvo sudėtinga diena. Šiandien patvirtintas paketas, buvo spaudos konferencija, po to buvau komitete ir šiandien turiu pristatyti šį paketą. Čia kaip siekti klimato tikslų, keičiant energijos sistemą. Vasaros pakete yra šie pasiūlymai. Pirmiausia, konsultacinės komunikatas dėl rinkos dizaino, įgalimas vartotojų. Šie komunikatai bus aptariami ir ateityje. Prieš tris metus transvalstybinė prekyba energija e, e, Atsinaujinčių šaltinių energija buvo labai nedėli, vartotojai turėjo menką balsą. Šiandien matome, kaip energija pasikeitė, decentralizuota gamyba, daugiau, e, pri, daugiau veikėjų pakliūna į rinką, 50 procentų e, energijos bus gaminama iš atsinaujinčių šaltinių. Mums reikia didinti paslaugas, kad susidarotume su nauja tikrove. Naujas elektros rinkos dizainas turėtų leisti mums pasinaudoti galimybėmis, kurios suteikia atsinaujantį energiją, konkurencija yra svarbiausias principas, didesnis koordinavimas tarp valstybių narių, e, reguliuotojų ir taisyklė, o vartotojai gali vadinti svarbų vaidmenį kaip pasyvus ne kaip pasyvus, o kaip aktyvus veikiai. Integruota energijos rinka, kad turi e, užtikrinti augimą, tai yra svarbiausias energijos sąjungos e, e, statybos akmuo, na ir reikia spręs likusius iššūkius, paminėčiau svarbiausius. Konkrečiai apie atsinaujančius šaltinius. Mes žengėme didelius žingsnius technologijų srityje iššūkis dabar yra integruoti visą tai į elektros sistemą. Jau dabar 26 procentai elektros e, Europoje yra iš asmeniškų šaltinių, tačiau, kad pasiektume 30 metų tikslų, tai turi būti 50 procentų. Akivaizdu, kad tai pakeis elektros sistemą daug giliau negu tikėjomės. Procesas, kurį pradėjome šiandien, yra susijęs su e, energijos perdavimo taisyklių pakeitimu. Ir kad tai turi mažai kainuoti vartotojams, tam reikia rinkas padaryti lankstesnėmis, nesulkrėžiamis, integruotomis rinkomis, e, atsinaujantys šaltiniais galės konkuruoti su įprastė energija. E, tam reikės mažiau paramos tuomet operatoriams ir ta rinka turės bus orientuota į rinką, sumažins rinkos iškraipimus, paklausa turi atitikti tikrovę, kad vartotojai reaguotų į tiek pasiūlos situaciją, mums reikės mažiau pajėgumų piko metu. Ir tai leis sutaupyti 600 milijardų eurų investicijų per metus. Ir galiausiai mums reikia artimesnės integracijos rinkoje, regioninių lygmenių, sistemo operatorių lygmenių Tai turi įvykti reguliacijų lygmenių, todėl norime sustiprinti atsar e, galės. Tam e, reikia tam tikrų mechanizmų, kurių reikia valstybėms narėms, kad užtikrintų tiekimo saugumą. Valstybėms narėms mes aiškiai sakome, toks mechanizmas nėra priimtinas, jeigu tikslas yra tik tai padengti nuostolius. Tai galima pateisinti, jeigu yra tiksli objektyvi problema, trūksta pajėgumų. Abiem atvejams e, problemos įvertinimas ir sprendimas negali būti vien tik tai nacionalinis, jis turi būti europinis ar bent jau regioninis. Ir galiausiai mūsų pasiūlės, pasiūlymas e, vidaus rinką vėl išveda į sceną, e, toks rinkos dizainas ir paramos sistema turėtų e, siekti vieno tikslo. Atsinaujančių šaltinių dėgymas turi būti e, vedamas rinkos. Ir tai yra perino prie antro komunikato dėl e, naujo pasiūlymo vartotojams. Šiandien pažanga technologijos rytise gali įgalinti vartotojus. Pavyzdžiui, milijonai E, skaitinėme amžiuje galime realiai išmatuoti savo energijos vartojimą ir taip galima sumažinti vartojimą, skurti naujas verslo galimybės. Tai turėtų būti nauji pasirinkimai vartotojams nuo šiandien. Stengsime užtikrinti e, protingas matavimo sistemas, pradėti dėkti, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas pilietis e, galėtų palyginti kainas. Dinaminiai kainų kontraktai leistų vartotojams pasinaudoti vidaus rinkos e, pasiūlymais ir taip sutaupyti apie 30 procentų išlaidų. Reikia teikti paskaitas vartotojams, kad jie mažintų energijos vartojimą ar gaminti energiją. Vieni galės gaminti energiją ir teikti tinklą. Svarbiausias signalas yra, kad reikia užtikrinti, kad energijos integrata sistema, jos kaina, energijos kaina tokia netikra būtų veiksminga. Taigi reikia atsakyti į didžiausius iššūkius, kurie kyla šiandien. Tie atsakymai pavirs konkrečiais teisėkuros pasiūlymais kitų metų antroje pusėje. Esu įstikinęs, kad šis komitetas bus, komitetas bus aktyvus e, veikėjas šią prasme ir e, tikiuosi atviro dialogo su jumis. Kolegos, svarbiausius šių komunikatų elementus norėčiau pakalbėti apie ITS ir energijos ženklimo direktyvos peržiūrą. E, tai yra du pasiūlymai klimato veiksmų srityje. Pirmiausia, emisijų prekybos sistema. Mūsų pasiūlymas, kurį pristatėme šiandien, yra atsakymas į strateginės gairės, kurios pateikė taryba praėjusiu metu spalį. Prieš devynis mėnesį vadovai sutarė, kad šiltnamio dujų emisijos turi būti sumažinamas 40 procentų iki 30 metų. Ir 43 procentai tos mažimo priklauso nuo ETS. ETS jau pademonstravo savo vertę, šiandien turime užtikrinti, kad ji būtų stipresnė ir geresnė. Kadangi aš esu įtrė komitete, norėčiau pakalbėti apie svarbiausius pasiūlymo aspektus, kurie turi verslui daugiausiai įtakos. Geresnė apsauga nuo CO2 nutekėjimo, geriausni rodikliai ir suderinimas su gamybos lygmeniu. Pirmiausia, apsauga nuo nutekėjimo. Reikia pripažinti, kad kai kurie sektoriai rizikuoja netekti konkurencingumo, todėl siūlau ir toliau taikyti CO2 nutekėjimo nuostatas, kurie galioja iki 20 metų. Tačiau dar vienas dalykas turi būti aiškus. E, CO2 nutekėjimo nuostatų e, nuostatos priklauso ir nuo praėjusių metų išvadų, nes jos sako, kad reikia išlaikyti e, leidimų dalį, kurios opciono parduoda valstybės narės. Ir antra, sumažinti leidimų skaičių 2,2 procento kasmet dėl dabartinių 1,7 procentų. Abu dalykai reiškia mažiau leidimų. Todėl e, reikės užtikrinti, kad laisvai išduodami, e, nemokamai išduodami, išduodami leidimai atitektų tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Aš nemanau, kad e, išvados leidžia pasirinkti, ką nori. Manau, kad e, sąjungos vadovų sustarimas yra delikati pusiausvėra, e, dėl kurios turime siekti konsensuso. Turint galvoje, kad leidimų bus ribotas skaičius, reikėtų labiau tikslinimas padaryti paskirsimo taisyklės tam pirmiausia geresnės sistemos kaip atnaujinti technologinius rodiklius, mūsų nemokamo paskirstimo sistema turi atspindėti technologinę pažangą, kad e, e, būtų apdovanojimas pažangesnės įmonės. Antra, turime užtikrinti, kad būtų labiaus didesnis susidirinumas su realiais gamybos lygmenimis pramonė. To prašo pramonė. Ir pagaliau mums reikia daugiau dėmesio skirti tiems sektoriaus, kurie patiria didesnį konkurencinį spaudimą. Taip pat reikia padaryti sistemą dinamiškesnę, todėl aš siūlau atnaujinti periodiškai rodiklius ir gamybos lygmenį, skiriant 400 milijonų naujų leidimų, paremant bendrovės, kurios didina gamybą. Šių elementų dėka pramoniai turėtų sumažėti spaudimas. Jeigu tų trijų elementų neįtrauktume, nebūtų pakankamai leidimų. Todėl reikėtų iki 35 procentų 30 metais sumažinti tų leidimų skaičių. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną sritį, kuri labai svarbi svarbi dekarbonizuojant ekonomiką. Mažai CO2 išmetančio sektorių finansavimas. Turime padėti pramoniai e, įvykdyti tos naujovių iššūkius. Sukursime inovacijų fondą. 400 milijonų leidimų čia bus įdėta. 3 e, tie 50 milijonų leidimų, kurių reikalavo parlamentas, taip pat bus pridėti. Taip pat teiksime dedikuotą paramą visiems narėms, mm, pridarant jų energijos sistemas ateičiai. Na ir galiausiai pasiūlymas reikalauja e, labiau sudarintos skaidresnės sistemos, ko reikalavo parlamentas. Pasiūlymas numato didesnę teisų aktyvirumą, kai išmokamos kompensacijos. Taigi, lankstesnės, tikslesnės taisyklės, tikslingesnis finansavimas. Šis pasiūlymas prisidės prie geresnio Europos elektros rinkos veikimo ir taip padės sumažinti, pasiekti CO2 mažinimo tikslo. Tas pats taikoma ir ženklinimo pasiūlymams. Vartotojai turėtų gauti tikslę informaciją kiek veiksmingai energijos prasme yra produktai, tai svarbu, nes kaip 85 procentai iš mūsų pažiūrime į energetinį ženklinimą, e, kai perkame prekę. Visą tai padeda vartotojams sutaupyti 465 eurų per metus. Pasiūlymas dėl ženklinimo gali dar padėti sutaupyti po 15 eurų per metus, verslui tai bus 10 milijardų eurų. Nors e, tai veikia, mums reikia plėtoti šią sėkmę dešimtaisiais metais. Ženklinimas padėjo mums e, plėtoti technologiją, tačiau technologija pažengė į priekį E, taigi, kai perka vartotojai A plus paženklint e, indų plovyklą, jie mano, kad tai yra geriausia. Tačiau iš tikrųjų yra mažiausiai veiksminga. Tie pliusai tapo minusų vartotojams. Šiandien siūlome perti paprastos skalės nuo A iki G, e, ženklinant produktus, kad nebūtų sumaišties perinojų laikotarpių naujos technologijos ir kelis dalykus. Jokie aukščiausio lygio produktai nebus nu, įtraukiami šią sistemą, į seną sistemą, elektroninės ženklai pakeis e, ir papildys fizinius, e, fizinius e, etiketės. Net etiketės kainuoja 10 procentų pajamų, nes rinkos priežiūros institucijos negali gauti visos informacijos. Mes siūlome sukurti skaitmeninę duomenų bazę, kuria būtų atitikties informacija laikoma. Ir galiausiai visą tai reiškia informacijos teikimas vartotojams. Ir tai leidžia jiems pasirinkti. Ir nariai šiandienos pasiūlymai yra platforma vartotojams e, nukreipti rinkos tendencijas Mums reikia eiti tą linkmę, kai vis mažiau būtų išmetama CO2 ir mažinti importą, mažinti sąskaitas, užtikrinti tvarų klimatą ateičiai. Turime dirbti kartu ir aš tikiuosi, kad e, kelias priekiai bus pilnas, kupinas iššūkių, tačiau mes turime juos nugalėti ir tikiuosi jūsų paramos įgyvendant šias reformas, lauksiu jūsų nuomonę. Uh, uh, Dėkuoju komisarė. Uh, yra trys pasiūlymai dėl vasaros paketo. Yra labai svarbus mūsų komitetui. Vykdant visus mano įsipareigo, mūsų įsipareigojimus smulkos ir vidutinio verslo ir pramonės atžvilgių. Dabar politinių frakcijų vardu, EPP vardu kolega Kristijanis Karič. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisarui. Teks per labai trumpą laikotarpį suvirškinti labai daug naujo teksto. Norėčiau susitelkti ties vienu aspektu. Ir aišku, daug ką dar turiu pasakyti ir dėl ženklinimo, bet nesileisiu į tai. Dėl valdysenos. Dėl energetikos rinkos dizaino. Mes turime tarp valstybinę prekybą Ir žinome, kad turime perdavimo linijas tarp valstybių narių, kurios veikia kai kur geriau, kai kur blogiau. Tačiau ten, kur geriau, kyla sunkumų užtikrinti pajėgumus. Taigi perdavimo sistemos operatorius užtikrina prieigą ne darbo valandomis, o vidurnaktį. Ir paklausiu, kaip siūlote sustiprinti energetikos reguliatorius, kad jiems būtų daugiau suteikta e, galimybių e, užsitikrinti prieigą. Ir kaip galima būtų bendradarbiauti su nacionaliniais reguliatoriais. Manau, kad labai svarbu, jog reguliavimo vaidmuo būtų e, stiprinamas Europos lygmeniu, nes mes susidurėme su tokiamis problemomis, kurios e, egzistuos dar ir tada, kai bus užtikrintos jungiamosios linijos. Dėkoju socialistų, socialdemokratų vardu e, kolega Danika. Dėkoju, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Noriu paklausti dėl jūsų trijų paketų. Po to, kai bus įgyvendintas jūsų pasiūlymas, ar atskiriams vartotojams ir pramonės įmonėms padidės kainos, jeigu taip, tai kiek ir kada jūsų nuomonė jos padidės. Toliau. E, tie trys pasiūlymai e, bus vertinami atliekant poveikio įvertinimą. Jeigu e, E, jie bus padaryti, mes norėtume pamatyti juos. Ir taip pat e, žinome, kad svarbu, jog tai, kas įvyko anksčiau, nebepasikartotų. Daugelis kolegų nenori e, pasisakyti už tam tikrus dalykus E, aklai. Jeigu reikia dėl kažko būti informuotams, tai svarbu užtikrinti. Įsivaizduokime, jeigu ATL paketas būtų aptariamas tik tais ENDI komitete. E, taip yra neteisinga ir ITRE komitetas turi, e, turėti, savo, turi, turi turėti galimybę pasisakyti. Mes turėtume priimti sprendimą informuos, būdami informuoti. Ir tikėkime, kad tai nepasikartos nepasikartos tai, kas buvo padaryta aną kartą. Dabar dėl ženklinimo pasiūlymo. Tai visiškai nauja sistema ir kas mokės už ją nuo A perinant. Dabar e, mes pirkdavome e, šaldytuvą žinodami, koks yra tas ženklinimas, o dabar periname nuo A iki G, tai kokia ta sistema. Ir taip pat kokia yra vartotojų apsaugos sistema. Reiktų labai atidžiai atsižvelgti į tai, jog egzistuoja ir energetinis skurdas. Turbūt tai žinote. Tokių vartotojų Europoje dabar yra labai daug. Turėtume būti labai atsargus. Pone komisarė. Žvelgta į MSR E, mums labai svarbu gauti e, poveikiai vertinimus. Ačiū, Marek Grubarčiak. Dėkui, ponė pirmininkė. Naujas sprendimas, kuris yra pasiūlytas, kurį pasiūlė ponas komisijos narys, reikalauja daugiau laiko, kad jį išanalizuotume. Galime kalbėti apie ženklinimą, apie tai apie mišo energetikos, energijos naudojimą, bet siūlomi sprendimai, na, jie eina labai ne, ne, tokia nesaugia kryptimi, tai yra sumažinti išmetimus e, e, pramoniai, kuri naudoja, sunaudoja daug elektros energijos, tai plieno ir, ir chemijos pramoniai o tai yra akivaizdus pavyzdys, kad tai turės įtakos darbo rinkoje. Tai jeigu turime vystyti darbo rinką Europos Sąjungoje, tai visų pirma turime žiūrėti į tą pramonę, kuris, kuris naudojama daug energijos ir žiūrėti, koks yra jos konkurencingumas. Tai, pavyzdžiui, bent jau pirmoji versija, kur buvo pasi, pasteikta, taip nėra. Aš nemanau, kad šitie saugikliai, apie kuriuos jūs kalbat, e, apsaugos nuo to, kad bus apsaugota, apsisaugota nuo pramonės pasitraukimo iš Europos. Bet būtent e, jūsų filmas priemonės padės sumažinti, būtent sumažinti darbo vietas ypač sunkiojoje pramonėje. Tai yra vienas elementas, į kurį norėtume atkreipti ypatingą jūsų dėmesį, bet dar kartą sakau, reikia tikrai daugiau laiko, kad išanalizuotume šitą temą. O kitas elementas, apie ką jūs kalbėjote, e, gerbės komisijos nary, tai yra užtikrinti energijos tiekimo pastovumą. Tai mano klausimas šiandien kalbėjome apie naują susidarimą tarp, Gazproma, tarp Gazpromo ir keleto Europos bendrovių e, Nord Stream srityje. Tai yra du kartus padidinamas dujų tiekimas nuo 55 milijardų kubinių metrų bus dabar 100 kubinių metrų, tūkstančių kubinių metrų. Taigi, e, Gazpromo įtaka Europos Sąjungoje didėja 50 procentų. Tai kokia jūsų nuomonė, kaip komisijos nario nuomonė ir kaip jūs žiūrite į tokie, tokius nesaugius susitarimus, kuriuos sudaro valstybės narės. Aš norėčiau kreipti dėmesį, kad e, Kazunė, EON ar Austrijos bendrovė, tai šitų šitų bendrovių vadovas yra valdytojas ir vyriausybė. Frederik Federley, Aldė atstovas. Thomas, Mr. Chair, and thank you, Commissioner. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkui e, komisijos nariai už jūsų pastabas. Visų pirma, mums tenka sunkus, užduoti, sunkus uždavinys, nes praeisį kartą mes rengėme nuomonę ir nepavyko. Buvo balsuojama prieš mūsų dokumentą Dabar mes turime atsižvelgti į naujas perspektyvas ir jeigu neparengsime, mūsų komitetas neparengs gero dokumento ir jeigu, pavyzdžiui, 10, 55, 55 procedūros reglamento straipsnį mes turime žinoti, kad mes turime e, parengti, e, įvykti savo užduotį. E, bet vis dėlto manau, kad čia yra tinkamas tikslas, apie ką mes šiandien svarstom. Manau, kad tai, jog susitelkime vartotojus, yra labai svarbu. Ir tai bus papildomas geras pokytis, tai yra žingsnis pirmin ir aš pritariu inovacijų fondui, manau gerai, kad jūs sugriežtinote e, anglės nu, tiekėjimų sąrašą, čia ir pač labai svarbu Europos pramoniai ir e, rinkos sistemos peržiūra, kur, kuri kelia problemą Europos pramoniai. Na, papildomo, papildomo papildomas išmokas e, Rytų Europai, tai su e, iškreips pas energijos rinką. Ir e, iš ryto mes kalbėjome apie e, vienybę, o dabar e, vienoje ES dalyje žemesnės kainos, o kitoje didesnės kainos. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje bus didesnės išmokas negu kitose valstybės narėse. Aišku, tai sumažins elektros kainą Lenkijoje, bet tai nereiškia, kad pas juos yra veikianti energijos rinka ir e, tai pakeis kainas ir Europos Sąjungos šiaurėje. Toliau ambicijų lygis siekiai galėtų būti prie tikslesnių skaičių, man kelia nerima, kaip bus panaudojami pelnai. Idėja buvo tokia, kad pinigai, kurie patenka pas mus, turėtų būti nukreipti į mažą anglį energiją. Pavyzdžiui, mano e, šalyje, Švedijoje, buvo parduoti papildomi leidimai ir mes tiesiog turime taupyti pinigus, mes turime užtikrinti, kad pinigai bus panaudoti ten, kur jie yra skirti. Toliau, kompensacijos už antrinius, antrinį poveikį turime užtikrinti, kad vėlgi jos bus lygybė visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra 100 procentų valstybinių kompensacijų, o, sakysim, kitose valstybėse narėse nėra jokių kompensacijų. Tai iškaipo vidaus rinką. Ačiū. Queens. Uh, e, thank you, Commissioner. Dėkuoju, ponia komisijos nariai. Visų pirma, jūs e, esate teisus, kad ženklinimą reikia peržiūrėti ir e, mes sutinkame ir reikia, kad grįžti, reikia grįžti nuo apriegas kalės ir peržiūrėti e, vartojimą. Toliau dėl rinkos e, paketas e, yra gerai parengtas, pritarėme tam, kad reikėtų įtraukti vartotoją ir turint šiuolaikinės technologijas mes galime labiau remtis vartotojais. Dokumentas yra geras ir reikia parengti e, rinką atsinaujantintims energijos šaltiniams, suteikti daugiau galios e ACR ir didesnį integraciją mikroregioninėme lygmenyje. Ta turėtume ir daryti, kad e, kuo daugiau sutaupytume. Toliau, pirmą kartą, aš manau, manau pripažįstate, kad mūsų problema yra per dideli pajėgumai, o ne pajėgumų trūkumas. Taigi 13 puslapyje yra labai gera analizė, kad problema pas mus yra per dideli pajėgumai. Tik tai vienas aspektas, ko trūksta, e, e, kalbant apie rinką, e, rinkos pobūdį. Jeigu aš įrengiu kažkokia įranga savo namuose, tai aš turiu būti užtikrintas, kad ta įranga veiks ilgai. Ir dabar mes skiriame pinigus už tai, kad, pavyzdžiui, pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui vėjo jėgainės nebe, nebeliktų, jis būtų išardytos. Taip pat brandolinės elektrinės, joms negaunama, e, neskiriame pinigų jų e, stabdymui ir e, jų tie, kurie administruoja brandės elektrinės, neturi pinigų, tiesiog trūksta pinigų jų stabdymui ir išardymui. Ir po Fukushimos avarijos buvo E, teigiama, kad mes nesilaikysime tokio požiūrio e, kaip tapko. Ir dabar tapko e, bankrutavo, o Japonijos, Japonijos gyventojai moka už tai. Mes neturim jokių garantijų, jokių apsaugos priemonių. Ir komisija tiesiog į tai visaiškai nežiūri. Ir toliau ETS. Na, jūs dovanojate Lenkijai dovaną e, dėl nemokamų e, leidimų, kad 30 milijardų keletui bendrovių vietoj to, kad būtų surenkas tas aukcionas ir kad būtų padėta Lenkijos piliečiams atnaujinti savo pajėgumus. Ir dėl to Lenkijoje yra aukštesnės energijos kainos negu Vokietijoje, negu Skandinavijoje. Tai ir tiesiog pagalba Lenkijai, bet ne kitoms valstybėms narėms, nes Skandinavijoje, Prancūzijoje elektros kainos yra daug mažesnės. Taigi žiūrėkime į realybę, į šitą dovaną. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο, ο σχεδιασμός... Κύριε Μεσκομιστάρη. Elektros energijos e, rinkos e, sistema, mes daug kartų sakėme, kad turėtų būti prioritetas ir mes, jūs teikite, kad centre turėtų būti vartotojas. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad bus energijos teikimo saugumas ir kad bus saugumas visoje Europos Sąjungoje. Tuo siekdami mes turime užbaigti izolaciją kai kuriuose valstybėse arba regionuose. Tai yra, kad kai kurios valstybės yra izoliuotos nuo didžiųjų em, tinklų. Reikėtų perkurti infrastruktūrą, reformuoti infrastruktūrą ir užtikrinti, kad visas valstybės narės galėtų pasiekti 10 procentų linijų pralaidumą iki 2010. Tai reikėtų skatinti priemonės, kovoti prieš energetinį energijos skurdą ir mažinti energijos kainą, ypač elektros energijos kainą vartotojams, namų ūkiams, mažiems, mažoms įmonėms. Tai yra sistema, kuri egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse. Ir aš žinau apie tai, nes buvo pradėtas bandomas projektas e, Kiprė ir Taigi mes remiamės atsinaujančiais energijos šaltiniais ir tai padeda namų ūkiams, nes tai suteikia galimybę gauti įperkamą elektros energiją ir tai taip pat padidina MVI vaidmenį. Man kila klausimas, ar jūs turite tokį pat planą, tai vadinasi, ta vadinama net metering ir kokios bus pasiekmes namų ūkiams. Komisija mano, kad e, yra valstybių narių, kurios lieka izoliuotas ir jos negali pasiekti šito tikslo, e, tarp jų ir Kipras, taigi ką jūs manote apie tai? Yra europinės e, Europos Azijos tinklas, tai sujungia Graikiją ir, ir kitas šalis. Ir aš manau, kad jeigu mes galėtume tęsti šitą projektą, tai padėtų uh, tiekti įperkamą elektros energiją ir tai sumažintų izolaciją, į kurią atsidūrė Kipras. Taigi, kaip jūs paremsite šitą projektą? Ačiū. Pone Kapelon, INF atstovė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarui Kanietė už tai, kad pristatėte vasaros paketus. Labai džiaugiuosi tuo, kad e, jūs atsižvelgėte į vartotojų poreikius e, naujajame energijos e, sandoryje. Taip pat labai svarbus dalykas yra energetinis ženklinimas. Tačiau kalbant ir apie vartotojus, ir apie naujas technologijas, mes visada turime nepamiršti skaitmenizavimo. Gal galėtumėte pasiūlyti, kas, yra, geria, kas turi didžiausią vertę šiame energetinėme procese. Taip pat yra svarbu pabrėžti tai, kad elektros rinka turi būti sukurta e, Tai ją atlikus atitinkamas reformas joje, nes daugelį e, rinkų reikia reformuoti ES. E, yra daug e, mišrių energijos šaltinių valstybėse narėse. Jūs taip pat kalbėjote, kad viena didžiausių problema yra rinkų pajėgumuose. Rinkos neturi pajėgumų ir tada reikia pagerinti jų tiek e, jų aprūpinimą elektros energiją. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kas turi, kad, kad e, eisa turi būti sustiprinta. Tai yra energijos tiekimas e, tarp sienų. Austrijos sistemoje yra Vokietijos, Austrijos energijos kainos zona ir tai buvo geriausia praktika. Yra tam tikros elektros jungtis nutiestos. Aš turiu klausimą, kaip jūs manote, ar komisija galėtų e, paimti kaip pavyzdį e, Vokietijos ir Austrijos energetinę e, energetinės jungtis, o dabar jas reikalaujama išardyti. Yra tam tikri elementai, kurie nebuvo, nepasiteisino praeitie ir mes turime tų elementų atsikratyti dabar ETS Dėl praėjusią savaitę Strasbūrė mes kalbėjome apie rinkos stabilumo rezervą. Mums reikia tam tikrų taisyklių anglės dvideginio nutekėjimo sistemai. Apie tai buvo kalbama. Norima sumažinti tai 2,2 procentais remiantis nemokamais taršos leidimais. Kaip užtikrinsite 20 procentų tikslo pasiekimą? Dėkoju. Politinės frakcijos pasisakė. Dabar norėčiau paprašyti komisaro atsakyti į šios klausimus. Dėkoju. Visiems pirmiausia pasakysiu bendro pobūdžio pastabą. Kai mes, par, mes rengiame um, ATL sistemos pasiūlymą, mes vadovavomės 2014 m. spalio mėnesio um, ministrų tarybos išvadomis. Tai buvo labai sudėtingas e, e, vadovų tarybos išvadomis. Tai buvo labai sudėtingas paketas, kiekviena šalis turėjo skirtingus e, tikslus ir mes kaip komisija nusprendėme laikytis to paketo ir tą pasiūlymą uh, E, parengti kiek įmanoma geresnį, tačiau remiantis tuo paketu. Ir paketas e, turi pagrindinį elementą, kuriame buvo labai aiški nuoroda. Tai yra taršos leidimų pasiskirstimas tarp aukcijonų ir nemokamų taršos leidimų. E, tas, tas sąrašas neturi būti pakeistas. O kitas dalykas, kad buvo priimtas sprendimas, jog norint e, ATL sumažinti 43 procentais, tai leidimų skaičius kiekvienais metais turi mažėti 2,2 procentais. Aš prieš save neturiu e, skaičių, Kiekvienais metais mes tuos leidimus peržiūrėdavome 48 milijonais. 2021-2030 e, metais e, suma, e, sumažės, taršos leidimų sumažės 556 milijonais. Mes turėsime išspręsti anglės dvideginio nutekėjimo problemą. Tad mes turime pateikti e, labai sąžiningą ir subalansuotą pasiūlymą. Su šiais e, skaičiais mes turėtume turėti galimybę dirbti kaip visada. Iš 11 tūkstančių įmonių jos turės, joms bus sumažinta 35 procentais. Mes turime kiek įmanoma pašalinti tarp sektorinį faktorių. Tai yra labai sudėtinga veikla. Aš šiam komitetui siūlau bendradarbiauti su manimi ir mano pareigūnais, mano kabinetu ir pateikti kiek įmanoma daugiau informacijos. Aš Jums pateiksiu poveikį vertinimą. E, tikrai neturiu ko slėpti, aš pripažįstu, kokie yra sunkumai. Jeigu e, pašalini vieną galvosūkio dalį, tai viskas ir su, sugriūna. Komisija yra atvira bet kokiam pasiūlymui, kurį pateiks kom... parlamentas, tačiau nepamirškite, kad mums tikrai užtruko labai daug laiko, kol sukūrėme mechanizmą pagal tą struktūrą, kurią patvirtino vadovų taryba. Šita struktūra buvo e, labai sunkiai suderinta paskutiniu momentu ir e, turbūt šio komiteto pirmininkas žino, kaip tai buvo sunku padaryti. Na dabar atsakysiu į klausimus. Pone Kristijanė, be abejo, mums kyla problemų dėl bendradarbiavimo. Mums, mes turime infrastruktūrą ir jungiamasias linijas ir turime sustiprinti mūsų sistemų bendradarbiavimą, nes kitaip nesukursime bendro Europos tinklo. Taip pat buvo ne viena savanoriško bendradarbiavimo e, e, sistemų, kurias e, skatino perdavimo sistemų operatoriai. Ir mes formalizuosime šitą regioninę bendradarbiavimo požiūrį. Ir per visą kontinentą mes susitikrinsime saugumo koordinavimo iniciatyvas ir taip pasistengsime išspręsti šitą problemą. Tai yra labai svarbus e, žingsnis siekiant toliau koordinuoti ir, e, ir mm, operuoti e, šitą sistemą. Taip pat šios iniciatyvos konsultacinis koordinavimas labai svarbus rinkos dizaino uh, klausimas svarbus, mes pasižiūrėsime, e, kaip pastiprinti šitą iniciatyvą ir kitais metais mes pateiksime jums teisėkuros pasiūlymus. Tam, kad e, būtų e, sukurta gerai funkcionuojama integruota vidaus rinka, tai turime pasidirbėti, mes turime uh, E, neleisti piknaudžiauti rinką. Ir visame, visoje pardavimo rinkoje buvo nustatyta daug tokių piknaudžiavimo atvejų. Todėl mes pasiūlėme padidinti 2016 metų biudžetą, tačiau mes e, sustiprinsime EISOS galias kad galima būtų užtikrintas energijos srautas. Ponui Danika turiu pasakyti, kad mes jums pateiksime visus poveikio įvertinimus dėl visų pasiūlymų. Poveikio, į poveikio įvertinimą šitą komisiją žiūri labai rimtai. Buvo nelengva uh, patvirtinti poveikį įvertinimą, mes turėjome papildomai paaiškinti, tai labai buvo sudėtingas e, reikalas. O dėl e, subsidijų, jas labai svarbios, turime spręsti šitą klausimą, nes jų daugėja ir mes nežinome, kaip integruoti tuos vartotojus, kurie patys gaminasi energiją į bendrą tinklą kai kurios valstybės narės turi, tai draudžia, kai, kurie, kai kurios apmokestina, kitos įveda įvairias kliūtis. Reikia turėti bendrą europinį modelį. Pone Gropatski, chemijos pramonė ir anglės nudeginio nu, nutekėjimas E, chemijos pramonėje bus 100 procentų nemokamų taršos leidimų ir mes e, šiuose sektoriuose į formulę įvesime energijos efektyvumo rodiklį. Komisija turi labai aiškę nuomonę e, siekiant užtikrinti dujų tiekimą, Tai mums svarbus yra tinkamas e, koridorius su Uzbekistanu, Turkmenija e, ir ateityje mes turėsime ir e, jungti su kitais, kitomis šalimis. Taip pat yra privataus sektoriaus susitarimas Komisijos pozicija yra labai aiški. Mes norime, kad dujos būtų tiekiamos per Ukrainą. E, tačiau jeigu norite, kad tai būtų daroma per Austriją, tai reikės laikytis trečiojo energetinio paketo. Ir mums labai e, didelis prioritetas yra tiekėjų diversifikavimas. Mes e, norime sukurti engiamasias linijas. E, Slovakijoje ir e, vidurio bei rytų Europoje vykdome apie 10 milijonų projektų. Ir e, mes pasižiūrėsime, dar bus ir suskistintų dujų strategija. Pone Federlė. was speaking about the, the, the, the, the modernization fund, no? Jūs kalbėjote apie modernizacijos fondą? Ir apie tai, ko, kaip tai galėtų iškraipyti rinką. Yra 57 procentai taršos leidimų, o reorganizacijos fondų, fonde bus 310 e, e, milijonų leidimų apie 7 milijardų eurų vertės. Mes e, užtikrinsime, kad viskas būtų panaudota pagal ATL reglamentą. Dėl modernizacijos fondo jis buvo įsteigtas pagal e, spalio mėnesio susitarimą. Mes turėsime to laikytis. Pone Turmes. Jūs sakėte, kad koncentruojatės ties emisijų klausimu ir ypač brandolinėje energetikoje. Mes grįšime netrukus su PANC ir tada kalbėsime apie tai, kaip spręsti komisijos problemą ateityje. Ir taip pat jis sakė, kad yra per didelių pajėgumų problema. Viskas aišku. Problema yra ta, kai e, nustatai kartų pajėgumo Mm, e, klausimą, tai kai yra jungiamosios linijos regioninių lygmenių, tai yra visai kas kita. Ir mes e, matome, kad skirtingi yra pajėgumai, mes e, galime daryti pajėgumų mokėjimus ir integruoti atsinaunančius energijos šaltinius. E, šiame komunikate yra labai aiškus tiksliniai klausimai suinteresuotoms pusėms. Čia mes turime spręsti pajėgumų problemą. Tačiau dabar tie pajėgumai yra per dideli, iš esmės dėl e, atsinaujančio energijos šaltinių integracijos į šitą sektorių. 2013 metais viskas buvo generuojama iš atsinaujančio energijos šaltinių. E, mes turime daug hidroenergijos ir termofikacinių elektrinių, anglim veikiančių e, elektrinių, tačiau e, tikrai 50 procentų mūsų, mūsų energijos bus gaminama iš atsinaujinančio energijos šaltinių netrukus. Mes turime užtikrinti, kad būtų e, tam tikras atsarginis variantas. Ir komisija dabar pradėjo e, apklausą dėl pajėgumų mokėjimų. Mes lauksime tos apklausos rezultatų ir pateiksime pasiūlymus dėl jų, jeigu to reikės. O jeigu taip, tai žiūrėsime, kaip tai spręsti. E and, uh... Nemokami leidimai, ne, nemokami leidimai, bet kiek tai leidžia pagal Europos tarybos e, limitus ir išimtis pagal uh, pagal vieną iš straipsnių, kurių neprisimenu, yra nurodytos, e, harmonizavimo fondas yra ir politinis sprendimas yra priimti anksčiau. Taigi galime daryti pataisas, tačiau komisija laikysis to, ką sakė taryba. Ir jeigu parlamentas kažką pakeis, komisija vėlgi keis savo poziciją, bet mes turime laikytis mūsų bendros politikos nes negalime pažeisti kompromiso, nes jeigu mes tai padarysim, tai taryba tam nepritars. Ir mes laikomės labai sargaus požiūrio. Toliau panas Rykio vis kalbėjo apie energetinį skurdą. Tai aišku yra vienas iš mūsų rūpeščių. 11 procentų ES gyventojų susiduria su sunkumais, kai reikia apšildyti namus, tai yra nepriimtina, reikia tai spręsti. Ir komisija galvoja, kaip spręsti šį klausimą pagal Londono forumą yra iniciatyvos, mes ieškosim geriausių būdų, kaip mm, tai išspręsti, ar tai per socialinę politiką, ar e, kurti geresnį energijos efektyvumo politiką, taigi pažiūrėsim, kas vyks ateityje. Tačiau mes tikrai šito, šito dalyko imsimės. Pone Kapilani kalbėjo apie pajėgumo mechanizmą aišku, reikia užtikrinti dinamišką kainų nustatymą. Pavyzdžiui, e, šiaurės šalyse e, jų pasiūlymai buvo e, pateikti ir įgyventinus jų programas kainos sumažėjo 30 procentų. Mes žiūrėsime ir galim pritaikyti panašų mechanizmą. Taip pat dėl pajėgumų mechanizmų galiu pasakyti, kad energijos kūrimo pajėgumai turėtų atspindėti vietos lygmenį ir atsižvelgti į vietos poreikius prieš nustatant e, pajėgumų mechanizmus. Tai tiek atrodo, o jeigu kažko neatsakiau, tai atsakysiu raštu vėliau. Dėkoju, gerbiami kolegos. Mes turime šešis ar septynis e, narius sąraše. Norėčiau paprašyti vieną minutę Norėčiau kalbėti, sąrašas darimas baigiamas. Na, 30 sekundžių, 30 sekundžių dar papildomiems kolegoms. Atsiprašau, gerbimi kolegos, bet žodis. Taigi, sakykime, devyni kolegos yra sąraše ir kiekvienam po minutę. O tada gerbimis komisijos narys atsakys ir tada pradėsime koordinatorių posėdį šiek tiek vėliau. Tai tiek patenkinti? Ne? Viena minutė kiekvienam. Pone Griffin. Uh, Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė. Mes turime, turime dirbti bendrai, siekdami ištengti iš energijos skurdo visoje Europoje. Ir mes, mūsų frakcija pateiks uh, pasiūlymų rudenį, bet konkrečiai, jeigu galima, Tai rinkos tyrimas Junktinėje karalystėje, kurį vykdė konkurencijos rinkos institucija, rodo, kad milijonai vartotojų per daug sumoka už energiją. Ir šiame mieste aš pritariu jūsų pasiūlymui dėl naujo e, sustarimo su vartotojais. Tikrai reikėtų skatinti tiekėjų keitimus ir aš manau, kad vartotojai yra labai svarbus mm, subjektai, kurie stengsis užtikrinti energijos taupimą. Čia aš manau, kad yra tam tikras prieštaravimas. Energetikos sąjunga leidžia sukurti euro, visą europinę sistemą, tačiau nėra euro, gamtinės sistemos, kuri skatintų e, vartoti savo pagaminamą energiją. Jūs teigiate, kad e, komisija stengiasi sukurti tokią sistemą, bet iki kada? Madam. Ačiū, ponė. Pone Kalas. Thank you. And thank you. Uh... Ačiū, ponė komisarė, už tai, kad atvykote į mūsų komitetą elektros rinkos dizaino peržiūra, aišku, yra reikalinga, kadangi atsinaujinčių šaltinių dalis, kurią reikia integruoti į rinką, didėja. Man patiko komunikato sakinys, kad trumpalaikės rinkos turi būti kuriamas turint galvoje ateities energijos sistemą. Aišku, elementų daug, tačiau vienas svarbių elementų yra ryšys tarp mažmeninės ir didinės rinkos, kad nauda e, būtų perdodama ir galtiniams vartotojams. Vienas dalykas yra e, skaidrumas. Estijoje mes e, turime sistemą, kad perdavimo operatorius surinka visus duomenis, kad vartotojai matytų, kokios yra kainos. Ir tai yra teikiama paslauga teikti energiją už geriausią kainą taip atsirado konkurencija ir kainos sumažėjo. Tai gerai. Na, paskutinis dalykas dėl pajėgumų mechanizmo. Manau, kad jeigu jie bus plėtojami nacionaliniu lygmeniu, tai tai, tai prieštarauja energijos sąjungos tikslui su visiškai sujungta rinka turėtų būti daug mm, energijos. Dar klausimas. Koks Europos požiūris į tai? Ačiū. Kolegos, rugsėjo mėnesį mes kviečiame komisijos narį į tą pačią diskusiją. Aš suprantu, mes neturime šiandien daug laiko gilesnė, platesnė diskusijai. Ponas komisaras sutinka rugsėjo mėnesį Na, surenksim labai gyrą diskusiją. Dabar dar šeši kolegos yra sąraše. Po vieną minutę. Kolega Martan. Pirmininkė. E, prašom išjungti tam mikrofoną. Turiu du klausimus. Dėl ilgalaikių kontraktų. Aš rengiu pranešimą, aš lankiausi įvairiose šalise ir kalbant apie kainą, kad tai gamintojai skundžiasi dėl nuspėjimumo trūkumo, neįmanoma e, investuoti. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas dėl ETS sistemo. Reikia konstatuoti, kad sistema neveikia kai CO2 kaina yra 6 eurai. Ir turime turėti korekcijas. Vestager nori girdėti kalbų apie protekcionizmą, bet tai nėra protekcionizmas, mes kalbame apie skirtingus standartus. Piper. Next speech. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Äh, Sie haben gerade der kleinsten oder eine der. Äh, mes äh, turime apsiboti savo ähm, kalbėjimo, skai, kalbėjimo laiką, nors vienai iš mažiausių akcijų, frakcijų davėte daugiau laiko, faktiškai keturias valandas. Pone Kanietė, jūs, kai kalbėjote, jūs kalbėjote apie konkrečias E, šakas, jūs kalbėjote apie pramonės šakas, kurios daugiausia e, kenčia, e, kurios daugiausia bus įtakojamos pokyčių ir taip pat apie konkurencingumą. Ir man susidaro įspūdis, kad E, jų, pas pasiūlymas yra e, geresnis negu kad e, jūs šiandieną pristatėte. Dėl keletos, keleto pagrindinių pastebėtų pasa, dalykų. Jūs, aš pacituosiu, jūs kalbate, kad turi būti skaitmeninis bankas su rinkos stebėsena. Man iš tikrųjų tai kelia didžiulį susirūpinimą. E, jeigu kažkas per daug, yra, e, per daug sunaudos energijos, tai e, priverstinai. Priverstinai bus sumažinti jų skaičiai. Ačiū, ponia Kofot. Ačiū pirmininkė, kad pranešėte apie būsimą diskusiją rugsėjo mėnesį. Ačiū, kad jėtai už gerą pristatymą. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, Atsakėte, ponai Karinšui, ar teisingai supratau, kai kalbame apie eisos vaidmenį, e, kurį, kaip svarbu, norite stiprinti, tai, tai turint tos e, dirbtinus kliūtis, ar jūs įgaliosite eisą spręsti šią problemą, tai būtų labai svarbi problema, kuriant tikrą elektros rinką. Pirmas klausimas. Antras norėčiau galbūt pakalbėti labiau konceptualių lygmenių. Sunku suprasti, kad jūs ir toliau teiksite nemokamus leidimus, tuo pat metu sakote, kad norite nepirmauti atsinaujančių šaltinių srityje. Gal galima, galite paaiškinti, kaip tai padarysime, nes tai prieštaringa. Ir pagaliau dėl naujos energijos ženklino direktyvos. Ar neklaidina tai, kad nebus e, tok, tokio A ir B, kaip jūs sakote, ženklinimo. Uh, thank you, colleague. Ačiū, kolega. Ponas Rodis. Also im Gegensatz zu Kloto Na, man jūsų pasiūlymai e, nesukėlė labai dėlių emocijų, pirmiausia, e, kalbant apie ženklinimo istoriją. E, kai mes matome, kad kai kurie vartotojai nori atidžiau stebėti, kaip įrenginys naudoja energiją, tai mums reikia tam tikros taisyklės, mums reikia koreguoti tas vietas, kur įrenginiai netitinka reikalavimų. Dabar man nerima taip pat keliama tai, kad šitame komitete būtų tinkamai nusprendžiama dėl daugelio dalykų. Gal, jūs galite nuspręsti dėl daugelio dalykų, tačiau taip pat reiktų, kad tam pritartų ir šitas pramonės komitetas. Dabar viską, vis, už visą tai mokės pramonės įmonės ir e, nemanau, kad yra labai gera idėja, yra e, deindustrializacija ir e, nemanau, kad tai yra tinkama. And, uh... Dėkoju, kolega. Toliau, Malagal. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Hmm, komisarė. Mes džiaugiamės to, ką Jūs pasakėt. apie tai, kad bus daugiau atsinaujančios energijos mūsų energijos mišinyje pagal jūsų pasiūlymus. Taip pat e, jūs kalbėjote apie savo skūriamos energijos vartojimą. Kaip paaiškinti tuomet tai, ką daro Ispanijos vyriausybė? kai tarsi ir baudžiami tie, kurie patys pasigamina energiją. Ir e, Ispanijos vyriausybė nori atgalinę datą taikyti nuobaudos už tą politiką, kuris skatina atsinaujinančius šaltinius. Tai yra prieštaravimas, akivaizdus prieštaravimas, prieštaravimas. Ar paprašysite Ispanijos e, vyriausybę pakeisti savo politiką Pane Dalkastilija, ačiū pirmininkai. Ačiū komisarui už pasisakymą. Taip, aš suprantu, kad galėsime apie tai pas, pasikalbėsime išsameu rugsėjo mėnesį, tačiau turiu dvi pastabas. Žinoma, aš pritariu pono Roilio nuomonė dėl industrializacijos ir jos poveikia emisijų rinkai. Tačiau aš norėjau pakalbėti apie mažmeninę rinką. Norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra vartotojų ilgesys energijos vartojimo srityje, ar tai būtų elektra, ar dujos galų gale, turint išmaniosius skaitiklius ir kitus elementus, kai visi bus informuoti ir vartotojai sugebės labiau valdyti savo energijos vartojimą bus dar dalykų, kurių truks, kurių reikės, tai yra įrangos tarpusavio sąveikumas, o tai yra jau standartų klausimas. Jeigu nebus tarpusavio sąveikos, tai vartotojai neturės tikrų galimybių. Skaičiau dar, dar daugiau duomenų modeliai pagristi vartotojų elgesiu turi būti E, e, suderinami tarp įvairių bendrovių, jeigu, pavyzdžiui, keisi tiekėją. Ačiū. Mr. Commissioner Wald. Wald. Pane komisarė, jeigu norite, galime palaukti minutę. Paskutinis klausimas buvo labai tikslus ir galvojau, kaip atsakyti, tačiau pabandysiu. Na, tai buvo pradinė pastaba. Dėl, kaip aš suprantu, ponė Grifins, dėl energetinio skurdo, tai egzistuoja Europoje ir 11 procentų europiečių negali leisti tinkamai mokėti, apšildyti savo namus ir mes turim imti šitos situacijos. Komisija ir toliau svarstys, kaip pagerinti domenų rinkimą ir e, kovą su šito skurdu ir mes numatysime rodiklius, pagal kurias nustatomas vartotojų pažeidžiamumas. Yra jau e, egzistuojančių veiks priemonių ir komisijos grupė dirba su piliečio energetikos forum, forumu ir jie turi galimybę įgyventinti geriausias praktikas, kaip padėti labiausiai pažeidžiantiems vartotojams ir tikstinė pagalba pažeidžiamiems vartotojams turėtų būti taikoma per socialinės politikos priemonės, o ne per kažkokius kitus e, tarifus, nes tai e, sumažina energetikos rinkos efektyvumą. Taip pat klausimas kokia yra mūsų pozicija į vartojimą. Komisija visiškai pripažįsta, e, kad svarbu ir leisti sunaudoti savo pagamintą energiją ir reikėtų užtikrinti, kad bus įgyventinamas geriausios praktikos, e, kad asmenys galėtų e, naudoti savo pasigamintą energiją. Ir e, mes tai galim tik tai paskatinti. Gairių begarinio dokumento parengimas yra pirmas žingsnis, o visų pirma reikėtų surinkti duomenys iš vartotojų ir kad komisija galėtų toliau spręsti šitą klausimą. Taigi, savo pagamintos energijos vartojimas bus įtrauktas į naujus teisės aktus, o komisijos rengia ir e, tai turėtų būti padaryta kitų metų antroje pusėje, 16 metais. Taigi mes prengsim dokumento projektą, teisės siekros projektą 16 metų antroje pusėje. Toliau Margali klausimas. Panas Maragavė uždavė klausimą. Jūs kalbėjote apie um, įstatymą įstatymo pastatymės, kurį parengė Ispanijos vyriausybė. Aš negaliu, komisija negaliu išreiškia savo nuomonės dėl dokumentų projektų, kol jie nepatvirtinami ir netampa įstatymais. Kai jie yra patvirtinami, to, tada komisija gali patikrinti, ar jie yra suderinti su ES teise ir išsiųsti savo pastabas į Ispanijos vyriausybę, jeigu reikia išsakyti kažkokias pastabas. Ir taip pat jūs klausėte, kokia yra Europos komisijos pozicija dėl naujųjų įstatymų, dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Ispanija tinkamai dirba, jie turi 15,5 procento rezultatus geresnis negu buvo numatyta tiksluose, tačiau Europos komisija stebės ir toliau, ar 20 procentų tikslas bus įgyvendintas. Dabar vyksta ir labai ištami šito projekto analizė. Visų pirma, mes žiūrime, kokie yra tarifai, kokie yra kokie yra skirtumai, nes valstybės narės turi tam tikrą laisvų veiksmų laisvę Ir jeigu bus pažįsti ES įstatymai, tai mes aišku imsimės, e, imsimės priemonių. Kai dėl Ispanijos vyriausybė, jie atsintė mums, atsintė mums informaciją apie naują, e, e naują sistemą. E, ir generalinis direktoratas e, aiškinasi, ar tai yra valstybės pagalba ir ar tai yra suderintas vidaus rinka. Taigi dvi procedūras, vienas, viena e, procedūra vykdo konkurencijos, o kita energetikos generaliniai direktoratai, kai žinosim rezultatus pranešim. Dar buvo kitų klausimų. Pone Kalas uždavė klausimą. Aišku, kad ir norim atsakingų ir aktyvių vartotojų, kad jie reaguotų į kainas. Mums reikia dinamiškos kainų sistemos, kad vartotojai galėtų pasinaudoti galimybėmis ir reikia mažų e, energijos e, veikimo sistemų. Ir taip pat, aišku, reikia ir išmanių e, sistemų ir išmanių skaitiklių bet jie turėtų būti įrengti ir jų funkcijas turi būti panaudotas. Šita sistema turėtų užtikrinti techninį saveikumą, kaip ir sakė ponia Kastilio, ir vartotojai turėtų gauti informaciją apie suvartojimą duomenys. Taigi čia mes turim daug ką nuveikti. Toliau Europos standartizacijos institutas statutas numatė, kokie yra reikalavimai išmaniesiams skaitikliams ir kai misija stebės, ar šie standartai yra įgyvendinami. Ir mes aiškinsimės, ar išmaniųjų e, tinklų ir išmaniųjų e, skaitiklių sistema yra tinkamai įgyvendinama ir ar yra tinkamas saveikumas, nes standartai saveikumo yra labai svarbus e, mažiesiams vartotojams ir e, tai yra tikrai daugybė darbo ir aišku daug e, galimybė. Toliau ponas Martin kalbėjo apie ilgalaikį sutartis. Taip, mes tikime, kad jie yra reikalingi ir mes konsultuojame su subjektais, su interesuotomis šalimis. Mes Parengėme 20 klausimų. Pirmiausia, klausimas toms pusėms tai yra, kiek, kokiu ilgalaikiu e, sutarčių reikia užtikrinti tinkamą elektros energijos tiekimą, kokie ir kokios yra kliūtis. Ir mes tikrai spręsim šitą klausimą ir mes atsižvelgsim į jų atsakymus ir pateiksim savo pasiūlymus. Taip pat buvo pasiūlymas Klausimas e, dėl, dėl, dėl tarpvalstybinių e, tinklų. Na, vėlgi pateiksiu, čia turbūt ponas Martins uždavė šitą klausimą. Mes patiriame problemų, nes sunku įgyvendinti ir atitikti PPO taisyklės ir, ir taip pat turime atsižvelgti į priekybos partnerių reakciją, todėl e, reikia stiprinti konkurencingumą, kad įmonės galėtų tinkamiau veikti ir reikėtų parengti bendrą klimato kaitos dokumentą ir kovoti su klimato kaita. Kai kurie teigia, kad mes, pas mus rinka neveikia. Anglės emisijų rinką, emisijos sumažėjo 70 procentų. Aišku, yra sunkumų, bet mes savo reformoje stengiamės juos veikti. Jeigu mes mums E, reikia pajėgumų vykdyti tarp regioninį bendradarbiavimą. Pirmiausia, mes turime numatyti, kok, nustatyti, kokius yra kliūtis trukdančios laisvam energijos judėjimui ir būsimuose teisės aktuose turim um, nurodyti, kokie bus sprendimai įveikiant šitas kliūtis. E, buvo teigiama, kad mes išvengsim kai kurių kategorijų. Dabar yra labai sudėtinga sistema A, A, o mes norime pereiti prie ABCDE skalės. Taigi bus supaprastinimas ir jūs pirkdami įrangą matysite, e, kokia yra skalė, o dabar jūs perkate A, A, galite būti, gali būti labai dideli skirtumai, tikrai sudėtinga. Toliau panas Royal teisingai sako, kad reikia įtraukti Europos pramonę, yra 200 grupių, kurias paveiks mūsų reforma yra daugybė įmonių įstaigų, kurias pat veikia mūsų reforma. Aišku, šitas komitetas, jūsų komitetas tikrai gali spręsti šitą klausimą ir aš noriu žinoti jūsų nuomonę. Aš suprantu, kad ženklimo direktyva yra sudėtinga, mes norime supaprastinti ir norime, kad būtų reglamentas, o ne direktyva, kad jie įgyvendintų valstybės narės Tai atsitinka mūsų tikslus, tačiau mes lauksime parlamento pasiūlymo ir žiūrėsime, kaip galim pagerinti mūsų pasiūlymą. Mūsų tikslas yra supaprastinti ir siūsti labai aišku signalą ir užtikrinti, kad stebėjimo institucijos galėtų lengviau atlikti savo darbą. Nes e, šiuo metu e, sukčiauti yra labai lengva, nes labai lengva pasakyti, kad šita, pavyzdžiui, įranga veikia tinkamai, jeigu, pavyzdžiui, yra duomenų ba bazės, labai sunku viską pasiekti ir ne, nekontroliuoti, bet mes norime viską supaprastinti ir užtikrinti geresnę kontrolę. Aišku, iš pradžių gali būti kažkokių sunkumų ir sumaišties, tačiau e, pavyzdžiui, Australija, kurie atliko panašią reformą ir neprarado vartotojų pasitikėjimo, nes vartotojai liko patenkinti po įgyventintų e, pokyčių. Buvo klausimas, ar bus e, kažkokie tikimi pertraukiai, jeigu neperžiūrėsime pajėgumų mechanizmo. Na, galim pasakyti, kad bet kuri rinka galėt, turi užtikrinti atitinkamus pajėgumus. Aišku, rinkoje yra daug netobulumų ir mes rengėme naują rinkos sistemą, kad būtų užtikrintas tinkamas energijos judėjimas, kad būtų tikrai laisvi energijos strautai ir jeigu reikia keisti pajėgumus, tai aš manau, kad aišku yra naujos kartos įranga ir mes regioniniu ir Europos tikmenį mes tikrai galime daug ką padaryti. Aš ateisiu dar į šitą komitetą ir mes išsamiau padiskutuosime, nes mes turim kol kas keturis pasiūlymus ir vis jie yra svarbus komisijai kokia bus nauja rinko, energijos rinkos sistema, koks bus ženklinimas, nes tai paliečia visą įrangą ir Europos pramonę. Taigi, e, gerbimas pirmininkė, aš ateisiu taip dažnai, kaip jūs manęs paprašysite. Labai ačiū. Akivaizdu, kad tokiai diskusijai mūsų komitete neuž, ne, neužtenka pusantros valandos, tikrai norėtume daugiau kalbėjimo laiko ir parlamentarams, kaip jau pageidavote, aš tai suprantu rugsėjo 21-22 dienomis. Būkime pasirengę šitą klausimą dar kartą aptarti, gal giliau, giliau, nes e, mes e, turime du, e, tris pasiūlymus prieš save ir kaipitra komitetas esame atsakingi už visus juos. Tad labai svarbu, kad e, komisarą pakviestume ir rugsėjo 21-22 dienomis. Pasižiūrėsime, kada komisarui bus tinkamas laikas susitikti. Taigi susitiksime po atostogų. Dėkoju komisariu už tai, kad atvykote į mūsų e, komitetą už e, tai, kad dalyvaujate šioje karštoje diskusijoje ir dėkoju kolegoms už tai, kad praleidome kartu pusantros valandos. O dabar e, prašysime koordinatorių e, pabaigti posėdį per pusvalandį, o rytoj pratesime savo posėdį 9 ryto. Ačiū. Start as quick possible as possible coordinators meeting, dear colleagues.